atkrenta, dabar galime pereiti prie balsavimo paaiškinimo. Prašom žodis e, Miguslav Miroslav. Kolegovia, podľa archyvo... Pone pirmininkė, kolegos, pagal valstybės administracijos archyvos Lutričyje komunistų režimas E, Slovakijoje 48-89 metais e, nubaudė 71 asmenį. Ir geriausia, kaip galima būtų paminėti šių žmonių politinių persekiojimųjų e, žmonių atmintį, reikia tvirt, stiprinti teisingumo sritį. ES niekaip kol kas nesureagavo, tačiau man nerima kelia politinių uh, kalinių padėtis Kuboje. Todėl aš raginu ES institu, institucijas imtis priemonių, kad šie žmonės būtų išlaisvinti. Kubos piliečiai. Pirmingas nutraukė kalbantį Aš iš tikrųjų noriu pareikšti savo paramą tiems kenčiantiems žmonėms. Ačiū, ponia Mikalašikai. Dabar sutikėme žodį ponui Filipui Gašmarikui. Vieną minutę. Pirmininkė, ponios ir ponai, aš balsavau už rezoliuciją dėl Kubos. Nesuprantu, kodėl Europos Kastro e, draugai gina bankrutavusią revoliucijos idėją. Ar mums dar reikia daugiau režimo aukų, kad žmonės suprastų, jog reikia, kad Kuboje pokyčių. Kartais aukos prisideda prie istorinių pokyčių ir tikiuosi, kad šį kartą įvyks būtent taip pat. Tikiuosi, kad daugiau režimo aukų nebus dėl režimo nesugebėjimo analizuoti save ir pasikeisti, tačiau aš negaliu pritarti tam, kad daugelis pritarė tai sistemai, kuri egzistuoja Kuboje. Tai yra neteisinga solidarumo supratimams. Supratimas mes turime pripažinti tai, ką Kuba nuveikė sėkmingai, tačiau nepaisant to turime pasmerkti. Pirmininkas nutraukė kalbantį Ponas Urkviza, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Norėjau kalbėti ponios Munijas vardu ir paaiškinti, kad Ispanijos delegacija balsavo dėl antrojo pakeitimo, kurį pateikė kairieji. Mes balsavome prieš šį pakeitimą, kur buvo raginama, kad e, Ispanijos, pirminkaujant Ispanija imtųsi veiksmų dėl Kubos. Tačiau aš turiu pasakyti, kad negalime pasirašyti po tais pakeitimais, kuriuos pateikė frakcija, kurie apskritai norėjo balsuoti prieš rezoliuciją. Mes esame su visomis partijomis, kurios e, pritarė rezoliucijai, todėl šiam pakeitimui negalėjome pritarti. Antra, e, šis pakeitimas, kurį pateikė jungtiniai kairieji, netitinka Ispanijos pirminkaujančios valstybės e, pozicijos, pozicija, kuri skirta konsensuso paieškai Europoje dėl Kubos. Todėl mes nenorime nutolti nuo bendros pozicijos, ko reikalavome šiame pakeitime, todėl mes balsavome prieš jį. Ačiū, toliau norėčiau steigti žodį poniai Roitovai. Vážený pane předsedo, bylo mi ctí dnes podpořit usnesení o vězení. Ačiū pirmininkė. Man didžiulė garbė pritarti rezoliucijai dėl Kubos. Man tai yra malonu ne vien tik kaip e, šalies, kuri, ank, kurioje anksčiau buvo komunistinis režimas atstoviai. Aš esu puikiai susipažinusi su pono Ferreros atveju aš domėjausi sudėtinga sveikatos apsaugos sistema Kuboje. Jeigu e, žmogus gyvenantis Kuboje neturi pinigų, tai jam labai sunku pasinaudoti sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis. Daktaras Ferreira padėdavo žmonėms. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad rezoliucija buvo patvirtinta. Šioje rezoliucijoje uh, raginami, raginama ginti Kubos žmonių teisės. Ačiū toliau Daniel Anan. Vieną minutę. Kas prieš 20 metų uh, kuomet e, Europos, Europoje griuvo siena. Kas tuomet galėjo pagalvoti, kad virš Havanos šiandien vis dar plėvesuos raudona vėliava ir kad Kastro e, ramiai lauks savo, ramiai gulės lovoje laukdamas savo paskutinės dienos. Mes kalbame apie tironiją, O komunistinių režimų išgyvenimą Kuboje užtikrino du dalykai. Visų pirma, Amerikos paskelbta blokada ir antras dalykas, kai kurių europiečių elgesys, taip pat ir šiame parlamente. Dėja, stebime nedovanotiną dvigubų standartų e, taikymą e, Kubos atžvilgių. Aš tikiuosi, kad parlamentas kažkaip subręs ir mm, užmirštas dienas, kuomet būdami studentais e, e, dėvėjo marškinėlius su Čia Gevaros atvaizdu ir kad mm, situacija pasikeis. Filip Klais. Ačiū. Dabar ponas Filip Klais, vieną minutį. Ja, dank u voorzitter. Ik heb uh, voor die Cuba-resolutie gestemd omdat. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad be abejo, kad, kad man susidaro toks įspūdis, kad e, rezoliucija kritikuoja Havanoje esantį režimą. Aš norėčiau paraginti pasistengti normalizuoti santykius su Kuba. Nepamirškime, kad Kuba vis dėlto yra diktatūra, kuri tiesiog trypia žmogaus orumą. Aš norėčiau paraginti tarybą nepritarti komisaro Louis Michel strategijai Kubos atžvilgių. Aš manau, kad mes turėtumėm išreikšti kritiką prie žmogaus teisų pažeidimus. Iš tikrųjų, ES yra nepriimtina, turėtų būti nepriimtina, netgi susėsti prie vieno stalo su komunistinės e, Kubos atstovais. Ačiū, ponas Černeckis, ar jis yra, atrodo, kad ne. Tuomet jokių kitų prašymų paaiškinti balsavimo motyvus negavome. Toliau. Mažai anglės dioksido į aplinką išskiriančios technologijos, e, ponas Kalinovskis. Pone pirmininkė, balsuojant dėl šios rezoliucijos, aš norėjau pritarti šių technologijų plėtojimui. Plano efektyvumas įmanomas tik tai finansuojant jį iš privačių šaltinių. Dabartinėje ekonominėje situacijoje tai yra pateisinama. Klimato kaita ir trūkstant e, energetikos išteklių. Ši situacija mums leidžia išbristi iš krizės panaudojant priemonės kovojant e, su klimato kaita. Tai yra taip pat galimybė žemės ūkiui, kaimo vietovėms, ypač plėtojant atsinaujančios energijos šaltinius. Ačiū. Toliau ponas Brezina. Ačiū pirmininkė. Aš irgi balsavau už šią rezoliuciją. Pritariu šiai rezoliucijai, nes manau, kad ši rezoliucija yra labai svarbus instrumentas. Investavimas į mažai anglės dioksido į aplinką išskrenčias technologijas yra iš tikrųjų labai svarbus. 2011 metais Europos komisija pasitarusius Europos investicijų bankų turėtų pateikti konkretų pasiūlymą šioje srityje, kaip galima būtų geriau investuoti tokias pažangės technologijas. Reikėtų užtikrinti geresnės galimybės gauti kreditus šioje srityje ir galbūt reikėtų garantuoti už tuos kreditutus, už juos laiduoti. Investavimas į mažai anglės dioksido į aplinką išskiriančias technologijas yra susijęs gali kvestionuoti investavimą į brandolinės technologijas, bet aš manau, kad brandolinės technologijos taip pat yra labai geras. Ponas Grobačik. Ačiū pirmininkė. Aš ne, negalėjau pritarti šiai rezoliucijai, nors ji yra išties svarbi Europos ekonomikai. Turime nepamiršti, kad šią rezoliuciją numatomas, numatomas sutelkti finansavimą į žaliosios energijos sektorių, o tai prieštarauja energetiniam solidarumui su tomis šalimis, kurio, kurių energetika grindžiama anglimi kaip Lenkijoje. Reikalingas sklandus pereimas prie žalios ekonomikos, nes kitu atveju teks naikinti darbo vietas, o krizės laikotarpiu tai būtų labai pavojinga Lenkijai. Ačiū, dabar suteikiu žodį poniai Sofijai Alkon. Ji čia yra, taip prašau. Monsieur le Président, chers collègues, la tempête Xen... Pirmininkė, mėly kolegos, uraganas Ksintija užpuolė Europą 25-26 vasario dienomis daugybė žmonių nukentėjo, mm, buvo net žuvusių. Ir šioje situacijoje Europos Sąjunga turėtų parodyti pavyzdį. Būtent todėl asmeniškai dalyvavau rengiant šį uh, rezoliucijos pasiūlymą, kuriame Europos komisija raginama reaguoti nedelsint ir elgtis atsakingai. Mes norime, kad komisija suteiktų paramą regionams, kurie nukentėjo nuo um, uragano per Europos solidarumo fondą. E, Puotų Šaront, Šaront Maritim, Bretanė, visi šie Prancūzijos regionai turės keisti, derinti finansavimo programas, kad būtų panaudotos lėšos iš solidarumo fondo ar kitų fondo. Ir mes norime, kad komisija e, dirbtų šiuo klausimu sparčiai ir veiksmingai draugės su kolegų dauguma esame įsitikinę, kad mums reikia Europos civilinės apsaugos pajėgų. Tos pajėgos teiktų reikalingą pagalbą tokiais atvejais. Ačiū toliau. Ponas Kelis, kuris nepatikė savo kandidatūros anksčiau, tačiau suteiksime jums žodį, prašom anksčiau pareikšti pageidavimą kalbėti. Trumpai noriu pasakyti, kad pats laikas parengti galutinį dokumentą dėl branduolinės energijos, dėl jos progreso ir saugumo priemonių kad būtų galima imtis tyrimų ir kad piliečiai galėtų apsispręsti, nes yra daug skepticizmo dėl šios energetikos, tai reikia išsiaiškinti. Ir tuomet ši diskusija dėl mažai CO2 e, išskiriančių technologijų e, būtų mažiau e, diskusijų. Ir galiausiai noriu pas, pasveikinti Lietuvą, Latviją ir Estiją su 20-osiamis nepriklausomybės metinėmis. Aha. Viskas. Toliau tęsime posėdį trečią valandą. Dabar posėdis nutraukiamas. Ah oui.